Taigi, tęsime mūsų plenarnės sesijos darbą. Prašau susėsti vietas. Kolega Golniš norėtų žodžio išsakyti asmenę pastabą. Norėčiau paklausti, kokiu statuto pagrindu jūs remiatės? Labadiena, ačiū. Remiuosi 164 straipsnių. Man pranešė, kad balsavimo metu e, pirmininkaujantis posėdžiui asmo, tai yra jūs, e, paskelbė, jog e, man reikės raminamųjų vaistų, jeigu aš nesugebėsiu nusiraminti. Tad leidžiu savo Jums pasakyti, gerbamas pirmininkė, jog šis po, e, pas, Jūsų pareiškimas buvo įžeidus. Tačiau aš e, remiuosi išraiškos laisvę ir dėl to neprašysiu prieš Jūs imtis kažkokių veiksmų. E, Tik norėčiau priminti, kad 120, 122 e, straipsnį ir 65 e, straipsnį, kuriuose sakoma, kad pirmininkas turi teisę e, sankcionuoti asmenį, kuris trukdo Europos parlamento veiklai Tačiau tai nereiškia, jog jūs turite teisę išvaryti iš posėdžio asmenį, kuris tuo metu nieko bloko nedarė. Ir jūs neturite teisės to daryti su šiuo asmeniu, nepasikalbėjęs, jo neapklausęs. Ir nesvarbu, ką Jūs manote šiuo klausimu, šiuo atveju yra svarbios žmogaus teisės ir jų turime laikytis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Golniš. O dabar diskusijos su Švedijos ministru pirmininku Stefanu Liufenu apie padėtį Europos Sąjungoje. Gerbamas ministrė, sveikinu atvykus į parlamento plenarnę sesiją. Mums didžiulė garbė su jumis pasidalinti mintimis apie padėtį Europos Sąjungoje. Befor, prieš suteikdamas žodį jums, norėčiau pasakyti, kad pirmininkų suigoje buvo priimtas sprendimas, kad po šios diskusijos nebus spontaniškų pasisakymų ir nebus atsakoma į klausimus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi, gerbiamas ministrė pirmininkė, žodis jums. European... Gerbiamas parlamento pirmininkė Martinai Šulc, dėkoju už pakvietimą atvykti į Strasbūrą, tai man didžiulė garbė. Gerbiama komisijos narė Džordževa, parlamentarai, ponės ir ponai. Geriausi laikai kartais būna blogiausi laikai ir taip pat e, įvairiausių gerų minčių metas tampa blogų, tamsos laikotarpių metas, tai buvo vilties ir sąstingio metai. Tai Dickenso romano e, pasaka apie du miestus ištrauka. Kai mes kalbame apie savo laikus, dabartį, tai galėtume tą patį pasakyti ir apie mus. Mes galime kalbėti apie sąstingį ir pavasarį, apie e, teroristų išpolius, apie Rusijos siekius pakeisti Europos sienas Gal, turime kalbėti apie jaunimo nedarbą, socialinę beviltį, neviltį ir migracijos krizę. Tačiau visada pasaulyje yra ir kibirkštėlį vilties susitarimas dėl klimato kaitos mažinimo, Afrikos žemynų valstybės siekia išbristi iš skurdo ir to mes galime pasiekti Europoje bendradarbiaujant. Mes taip pat turime pakankamai vilties, jeigu veiksime iš vien prieš išorės iššūkius, bendrus iššūkius, jeigu imsimės bendrų pastangų ir jeigu tiesiog e, įveiksime paskutinės finansinės krizės kliūtis. Aš gimiau 1957 metais, tais metais, kai buvo pasirašytos Romos sutartys. Mano kartai buvo įduotos į rankas labai didelis viltys ir galimybės dėl ateities. Mes galėjome imtis veiksmų ir padaryti Europą geresnę vietą gyventi. O dabar reikia tą pačią viltį ir tas pačias galimybės suteikti dabartiniai jaunai kartai. Aš žinau ir tikiu, kad ES galėtų būti variklis, tačiau tam reikalinga demokratija, bendradarbiavimas ir pridamoji vertė visiems mums, visiems piliečiams. Pradėkime nuo demokratijos. Mes dabar stipriname savo bendrus veiksmus, kovodami su terorizma, kovodami prieš kitus mūsų visuomenių iššūkius. Žinoma, šie žingsniai yra drąsūs, tačiau būtini. Tačiau mums reikia dirbti daugiau, kadangi stiprinti demokratiją reiškia ir sustiprinti mūsų ryšius su žydų bendruomenė, ypač kaip plinta antisemitinės nuotaikos žydai, musulmonai ir kitos religijos turi būti mūsų dėmesio centre. Taip pat reikia užtikrinti vienodas teisės Romų tautybės žmonėms. Reikia užtikrinti žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę, kadangi žinome, kad politika visada, politikai naudinga labai griežta kontrolė. Mes turime užtikrinti kiekvienam asmeniui teisę į sąžiningą e, teismą nepriklausomai nuo jų gyvenimo vietos. Jeigu mes norime apginti nepavyks apginti šių demokratinių vertybių, mes tiesiog prarasime Europą. O dabar pakalbėkime apie bendradarbiavimą. Nedažnai tiek daug žmonių turėjo būti perkelti Europoje, kiek šiais laikais. Todėl mes turime veikti ryštingai. Per porą mėnesių 80 tūkstančių žmonių buvo perkelta į Europą, o tai reiškia, kad 25. Our reception system to the brink of collapse and in the absence of working European solutions. Europoje 25 milijonai prieglopšio prašymų buvo pateikta pastaruoju metu ir vienos valstybės veiksmų nebeužteks. Laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš svarbiausių ekonomikos ramščių ir jeigu mes neveiksime sparčiai, tai mes neteksime šito ramščio. Tam reikalingi konkretus planai, jie yra, tačiau veiksmų yra nepakankamai. Kiekviena valstybė turėtų imtis jai tinkamos atsakomybės Reikia stiprinti išorės sienas, bendradarbiauti su Turkija, vadovaujantis tarptautinė teisė ir taip pat susitarti dėl pabėgėlių paskirstimo ES, kovoti su e, e, prekiautojais žmonėmis ir taip pat e, ieškoti, kokios šių procesų priežastys. Tam yra reikalinga labai išsami, išsamus bendradarbiavimas ES mastu. Žvelgiant į priekį, reikia pasakyti, kad Dublino reglamentas nebeaktualus, jį reikia pakeisti. Norint į sukurti tvarę prieglobščio politiką, reiškia, kad kiekviena valstybė turės užtikrinti e, mobilumą ir priimti tuos asmenis, kurie bėga iš savo valstybių. Tačiau šitas paskirstimas turėtų būti tolygus ir neturėtų būti nukreiptas tik tai į atskiras ES valstybės nares. Jeigu mes pasidalinsime našta. Stiprindami išorės sieną, sienas, mes taip pat turėtume dalintis tą naštą, priimdami pabėgėlius. Nesuprantu, kaip valstybės nedalyvaus prieglobčio prašytojų pasiskirstimo apgyvenimo sistemoje, kaip jos galės likti Šengeno zonoje. Pakalbėkime apie naudą mūsų piliečiams. Mes parodėme, kad mes galime labai atkakliai dirbti. Taip pat atkakliai turime dirbti siekdami išsaugoti jungtinę karalystę Europos Sąjungoje. Tačiau negalime visko, dėl visko nuoladžiauti. Mes tiesiog turėtume ieškoti to bendro vardiklio, tos bendrosios europinės dvasios, bendradarbiavimo dvasios. Mes turime suvokti, kad 28 aštuonios valstybės ir 500 milijonų žmonių gali dirbti iš vien. Kovodami su klimato pokyčiais mes parodėme, kad galime veikti iš vien. Šiuo metu mes turime kovoti už didesnę bendrąją rinką globalios konkurencijos sąlygomis. Bendradarbiavimas ES viduje yra tikrai naudingas visiems. 21-ame šimtmetyje reikalinga tokia ES, kuri daug daugiau įdėtų pastangų užtikrindama mūsų piliečių gerovę pasaulyje. 62 žmonės turi daugiau turto negu 3,5 milijardo. Ir tai reiškia, kokia neligybė vyrauja. Ir mes turime užtikrinti panašias gyvenimo sąlygas visiems, o tai reiškia, kad mes turime kurti socialinę Europą, mes turime stiprinti įmonės, užtikrinti piliečiams kuo didesnę perkamąją galę. Jeigu mes sustiprinsime piliečių perkamąją galę, tuomet auks ir mūsų ekonomika. Labai svarbu užtikrinti geras darbo įgyvenimo sąlygas, dirbantiems ES. Ne, negalima toleruoti mažų atlyginimų ir nepakeliamų darbo sąlygų. Visada yra kas nors, turėtų būti kas nors, kas užtikrintų tinkamas socialinės darbo sąlygas. Labai svarbu stiprinti mūsų darbo jėgos potencialą. Mes ES turime didinti mūsų BVP. Ir iki 30 metų jis turėtų padidėti bent 12 procentų. ES turėtų būti ne tik tai saugi finansų valdymo sistema, bet taip pat ji turi užtikrinti vienodas darbo rinkos sąlygas. Ekonomiškai ES turėtų būti tvari. Labai svarbu kovoti su jaunimo nedarbu, kur, kuris palietė mūsų ekonomiką ir visuomenę. Mes turime pakeisti prioritetus, mes turime e, organizuoti jaunimo mokinių ir studentų mainus mes turėtume investuoti į jaunus žmonės ir tai reikš socialinės investicijas, investicijas į vidaus rinką ir į rinkos skaitmeninimą. Tai yra tie dalykai, kurių laukia mūsų piliečiai. Komisija pateikė pasiūlymą pakeisti darbuotojų komandiravimo direktyvą ir socialinio ramščio pokyčiai rodo, kad imamasi tam tikrų pokyčių. Yra imamasi žingsnių siekiant užtikrinti padorės pritinkamas darbo sąlygas, todėl mes turime tęsti šį darbą. Ir kartu turėtume renktis aukščiausio lygio susitikimui, vadovų susitikimui, kuriame bus kalbama apie socialinės Europos iššūkius. Susikimas yra numatytas 2017 metais. Mes turime siekti, kad ES taptų didesnė rinka, bet kad ji būtų ir palankesnė gyventi mūsų piliečiams. Komisija ėmasi veiksmų visais trims, trimis klausimais. Aš manau, kad mes turime suteikti tokią pačią viltį mūsų kartai, kokią viltį gavo mano karta, 57-ųjų karta. Ir mes turime užtikrinti viltį ir kitoms kartoms. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos vystimosi kelias buvo sunkus ir ilgas, tačiau jeigu mes bendradarbiausime, jeigu stiprinsime demokratiją, mes įveiksime migracijos krizę, mes, kurdami socialinę Europą, galėsime padėti pakeisti kiekvieno žmogaus kasdienį gyvenimą. Ir jie galės gyventi sėkmingai ir blogais ir sunkiais laikais ir mes jiems įpūsime vilties dvasę. Dėkoju, ponė ministrė pirmininkė. Dabar komisijos vardu kalbės komisarė ponė Georgieva. Dėkoju, ponė pirmininkė Šulce. E, gerbiamas Švedijos ministrė pirmininkė, ponas Junkeris paprašė manęs pakeisti jį, pavaduoti jį šiuose diskusijose ir perduoti jums jo linkėjimus. Taip, būna geri laikai ir būna blogi laikai, bet Visų pirma, dabar yra tas laikas mums Europoje, kai mes turime e, kovoti už savo vertybės. Ir todėl aš labai džiaugiuosi, e, ponė premjerė, kad jūs atvykote į parlamentą ir jūs e, puikiai atstovavote toms vertybėms ką tik. Švedija yra e, šalis, kuri pati kūrė savo likimą e, su atitinkamu įsitikinimu ir įsitikinimu, kad mes galime gyventi e, ir dirbti kartu ir kurti sąžiningą visuomenę. Ir Ir tas turėtų galioti taip pat ir už jūsų valstybės sienų mums visiems Europoje. Aš tikiuosi, kad e, kalbant apie visus mūsų partnerius iš Skandinavijos, būtent jūs buvote pirmoji valstybė, kuri suprato e, laisvo asmenų judėjimo e, esmę. E, ir kaip tai pasitarnaus e, darbo rinkai. Ir jūsų pasiekimai e, padėjo jums patiems ir padeda Europai. Šiandien mūsų komisijos pirmininko var, vardu aš norėčiau taip pat padėkoti e, jums už jūsų indėlį sprendžiant pabėgėlių krizę. Jūsų šalis ilgą laiką priimdavo didžiausią skaičių prieglopščio e, prašančių žmonių. Dar, dar iki šito pabėgėlių krizės, e, šitos krizės E, sustiprėjimo jūsų šalis yra labai toli šiaurėje e, Europos Sąjungoje ir jūsų šalis taip tiesiogiai yra susijusi su tai, tuo, kas vyksta ša, e, Europos Sąjungos pietuose. Tai tai įrodo, kad e, ne viena šalis viena negali išspręsti šitos problemos, kad mums reikia visiems veikti kartu, nesvarbu, ar tai būtų Graikija, ar Švedija, ar Austrija, ar Vokietija, ne viena valstybė narė negalės panešti šitos naštos viena. Mes visi kartu turime saugoti savo sienas ir visi kartu turime padėti žmonėms, kurie yra priklausomi nuo mūsų, kurių išgyvenimas priklauso nuo mūsų. Mes pripažįstame tai, ką padarė Švedija ir mes dėkojame už už tai, kaip Švedija priėmė perkeltus pabėgėlius iš Graikijos ir Italijos. Tai buvo atlikta labai pragmatišku būdu e, kaip jau minėjau, mes dabar didžioje ES dalyje turime atstatyti tvarką, turime atstatyti Schengeno sistemą. E, jūsų, e, jūsų šalis žino, kokia yra kaina gyvenimo be Schengeno zonos. Ir ir jūs taip pat žinote, kaip sunku e, iš, e, užtikrinti saugumą prie Eresūno tilto tarp Švedijos ir Danijos. Komisija e, parengė kelio gairių pra, planą, kaip reiktų iki 2016 metų gruodžio mėnesio atstatyti Šengeno e, e, Šengeno sistemą ir padaryti viską, kad ši sistema veiktų geriau. Ši sistema veiks tik tada, kai mes visi joje dalyvausime arba ji iš vis neveiks. Ir dėl to mes turime būtent dirbti iš viens. Ir dabar komisija nenori rodyti pirštais į, į kaž, ka, kažką, kas kažko nedaro. Mes tiesiog norime paremti visas valstybės narės, kad visos prisimtų atsakomybę, kad būtų atstatyta e, Šengeno sistema ir kad ji e, būtų ap, apginta, apsaugota. Taip pat norėčiau paliesti dar vieną klausimą, kurį jūs taip pat paminėjote, tai taip pat yra susijęs su europinėmis vertybėmis. Tai yra Europos socialinis modelis. Tai yra vienas didžiausių mūsų pasiekimų. E, tai yra dalis to, kas mes esame. Tai yra mūsų sutarčių dalis, mūsų tapatybės dalis. E, Švedija e, čia e, istorijoje taip pat e, labai pasižymėjo. Ir, ir aš tikiuosi, ponė premjerė, kad jūs ir toliau rašysite istoriją. Ir taip pat norime jums už tai padėkoti. Jūs taip pat parodėte likusiai pasaulio daliai, kad socialinės rinkos ekonomika gali klestėti ir kad socialinis teisingumas e, gali lydėti tą socialinę. E, e, e rinką. Ir mano buvęs darbdavys Pasaulio bankas taip pat pripažįsta e, šitas vertybės ir tą socialinį aspektą reikia e, įtraukti į kitus e, visuomeninio gyvenimo aspektus. Yra svarbu parodyti, kad šitas modelis pa, pa, dabar pakeičia pasaulį labiau negu tais metais, kai jūs gimėte. Ir mes komisijoje inicijavome e, pasiūlymą dėl socialinių teisų ramščio. Tai e, jame yra kalbama apie e, praktinius aspektus, kaip galima užtikrinti lygų atlygį e, už vienodą darbą, kad būtų e, dirbama sąžiningomis sąlygomis. Manau, kad tas sąžiningumas yra labai svarbus e, kiekvienam žmogui, bet kita vertus mes taip pat turime kurti mūsų darbo rinkos ir ekonomikos atsparumą. E, mes turime užpildyti e, egzistuojančias teisėkuros spragas ir e, manau, kad tą darydami mes galėsime pasiekti gerų rezultatų. E, e, jau keletą dešimtmečių Švedija e, ro, buvo puikus pavyzdys visiems, kaip galima atstovauti europinėms vertybėms, tokioms vertybėms kaip kokybė, kaip sažiningumas, socialinės vertybės. E, Švedija parodė, kaip gali padėti žmonėms, e, kuriems reikia pagalbos, kuriems reikia prieglopščio. Ir būtent šiais laikais jūs tą parodėte ypač e, ryškiai. Tos vertybės yra ta šviesa, kurią mums, paskui kurią mums reiktų sekti. Yra europinis sprendimas ir netgi daugiau. Tas europinis sprendimas yra vienintelis sprendimas. Ir norėčiau padėkoti Jums, gerbiamas ministrė pirmininkė, padėkoti Švedijai, kad Jūs esate esminė to sprendimo dalis. Ačiū. Dėkoju, ponė Georgieva. EPP e frakcijos vardu pasisakys ponas Hökmark. Herr talman, fru vice ordförande och herr statsminister. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministra pirmininkė, sveiki atvykę. Labai džiugu girdėti tokius aiškius socialisto žodžius apie Švediją. Džiugu girdėti, kai sakoma, jog Švedija turi palaikyti ES ehm, bendradarbiavimą joje. Ypač šiandien, kai susidurėme su tiek daug įvairių krizių, e, turime spręsti Daešų problemą, Sirijos konflikto problemą, e, klimato kaitos klausimus, e, spręsti pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų krizės. Iššūkiai išties dideli. Ir tik turėdami stiprią ES mes galime tikėtis išspręsti šias problemas. Aišku, nereikia tikėtis, kad viskas pavyks per savaitę, tačiau tam mums mum reikia bendradarbiavimo, ilgalaikio bendradarbiavimo, kadangi susidurime su daugybė problemų ir šios problemos šiandien yra daug didesnės negu kad pasiūlymai, kuriuos radome ir pateikėme. Tad šiandien turėtume galvoti ne apie tai, ką ES gali padaryti dėl mūsų, bet apie tai, ką mes galime padaryti dėl sąjungos. Kalbant apie socialinius aspektus, turėčiau pasakyti, kad turime e, nes, nesilpninti Europos Sąjungos nes kitu atveju iškils dar daugiau konfliktų su nacionaliniais parlamentais, atsiras dar daugiau biurokratijos. Ir būtent dėl to Europos piliečiai dažniausiai yra nepatenkinti. Švedijoje taip pat tas aktualu. Piliečiai visuomet ragina mažinti biurokratiją ir spręsti problemas e, susijusias su administracija ir biurokratiniu darbu. Taip pat turime užtikrinti finansų stabilumą. Turime siekti būtų išgirstas mūsų partijų balsas, nes kartais esame neapgalvotai kaltinami dėl to, kad pinigus išleidžiame ne ten, kur reikia. Ir šiandien, sprendžiant pabėgėlių klausimą, šis aspektas yra ypač svarbus. Taip pat labai svarbu laikytis taisyklių biudžetinių taisyklių Europos eurozonoje ir kitur. Šiandien turime spręsti pabėgėlių klausimą ir tam turime užtikrinti, kad visos valstybės narės prisijims savo e, atsakomybės dalį. E, jau praeitie buvo įvairių krizių susijusių su demokratija, su e, žiniasklaidos laisvė. Ir šiandien mes vėl susidurime su panašia problema Turkijoje, kur taip pat reikia kalbėti ir apie moterų teisės. Uh, Tad e, iššūkiai iš tiesų yra didžiuliai ir mums, norint juos įveikti, reikės tikrai daug pastangų. Ačiū socialdemokratų vardu, kalbės Pitela. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė. Gerbiamas ministrė pirmininkė, jūs savo kalboje kalbėjote apie demokratiją ir bendradarbiavimą, kalbėjote apie europinės vertybės. Aš Manau, kad kova Europoje artimiausių metų nevyks karinėmis priemonėmis. Aš manyčiau, kad bus kovojama už europinės vertybės. Bet to reikės atsižvelgti į pokyčius visame pasaulyje per pastaruosius dešimtmečius ir šioje kovoje vis dėlto mes neturėtume pamiršti mūsų puoselėjimų vertybių Viena iš jų yra solidarumas, nors e, valstybių narių nacionalizmas šiek tiek stiprėja, vis dėlto manyčiau, kad e, solidarumas yra ta vertybė, už kurią visą laiką kovojo ir pasisakė ministras pirmininkas Palmė. Jis sakė, kad demokratija yra žmogaus orumo Mm, aspektas. Solidarumas reiškia, kad reikia būti solidariems su tais, kurie bėga nuo karo. 80 tūkstančių pabėgėlių priėmė Švedija. Dėkojame jums už tai. Nacionalinės valstybės atskirai neįveiks šios krizės. Netgi atskiros valstybės, tokios kaip Švedija, Vokietija, Austrija, to nepadarys. Iš tikrųjų reikia keisti Dublino reglamentą ir siekti socialios Europos, jūs kart, kurios svarbą jūs dar kartą išryškinote. Reikalinga Europa, kuri vienyje žmonės, o neskirsto vienyje ir užtikrina kiekvienam vienodą apsaugą nepriklausomai nuo jų kilmės, taip pat suteikia galimybę dirbti visiems bet kurioje ES valstybėje. Dėkojame mūsų frakcijos Švedijos delegacijai, kuri pasistengė, kad Junker komisija vis dėlto ryžosi E, taisyti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Manyčiau, kad šitie koregavimo veiksmai bus e, atliekami iš vien su kitais veiksmais. E Ačiū. ECR vardu kalbės kolega Henkel. Ačiū pirmininkė. Prieš tris savaitės Strasbūrė mes kalbėjome apie du parlamentarus kurie ne parlamente kalbėjo apie įsakymą šaudyti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija vakar nusprendė pasiūlyti šiems dviems parlamentarams iki kovo 31 dienos palikti mūsų frakciją. Ministrė pirmininkė, aš pirmą kartą girdžiu plojimus iš šios salės pusės, tikriausiai tai yra pirmas ir paskutinis kartas. Ministrė pirmininkė, jūs du kartus sakėte, kad jūs, du kartus minėjote, kad jūs gimėte 57 metais, o aš 57 metais. Gavau dviračių iš Göteborgo. Paprastų dviračių be jokių bėgių. Po to aš tą pakviečiau į Stokholmo prekybos rūmus Švedijos ministrą pakalbėti apie prekybos sutartis. Tačiau Švedijoje tuomet dėl euro balsavo gyventojai, o Vokietijoje buvo galima balsuoti, sakykime, dėl bet ko, tik ne dėl euro. Jūs, ministrė pirmininkė, parodote socialdemokratams, bet jau visiems europarlamentarams, kad e, valiuta turėtų atitikti fiskalinę šalies kultūrą. O šiuo atveju ta fiskalinė kultūra turėtų paklusti valstybės kultūrai, tradicijoms. Ir jūs sakote, kad Europa gyventojų turėtų būti ne per mažai ir ne per daug. Be to, Švedija ėmėsi labai atsakingos pabėgėlių primimo politikos. Amnesty International kaip buvęs tos organizacijos vardu, norėčiau pasakyti, kad tai buvo pakankamai didelė atsakomybė ir tai buvo ne neatsakinga, o labai atsakingas žingsnis. Prašančiųjų pastaraisiais metais prieglopščių buvo maždaug 73 procentai vyrų Aš norėčiau tiesiog jūsų paklausti, ar jūs pamastėte, kas atsitiks arba kas atsitiktų, jeigu jūs visi arba jie visi palieka savo šeimas, savo žmonas namuose. Ir nebūtinai jie yra atvykę iš karo veiksmų zonų, žinoma, iš valstybių, kuriuose situacija yra sudėtinga. Ar galėtumėt pasakyti, kiek žmonių pasuko link Europos, kuriems buvo pažadėtas šiltas prieimimas ir kurie atsidavė į prekybininkų žmonėmis rankas? Vokietijos politika migracijos klausimais atvedė Europą į akligatvį, o Švedija ir toliau įgyvenina labai atsakingą politiką. Tai, kad e, pasaulis prarado pasitikėjimą ponė Merkelė, nereiškia, kad jūs neturėtumėte didžiuotis savo atsakingą veiklą. Dėkoju liberalų frakcijos vardu, pasisakys ponė parlamentarė Vikstrom o jag vill hälsa statsministern välkommen. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti į Europos parlamentą atvykusi gerbimą ministrą pirmininką. Labai džiugu, kad čia atvykote kalbėti šiuo klausimu. Švedija iš tiesų yra klestinti ES šalis, maždaug vidutinio dydžio šalis, tačiau e, norėčiau Jūs įspėti dėl Dublino konvencijos dėl to, jog Švedijoje prieglopšio politika veikia gerai. Aš norėčiau įspėti ir pasakyti, jog mums vis dėlto reikėtų reformuoti šią politiką, kad ji būtų veiksminga visoje Europos e, Sąjungoje. Tad norėčiau patarti e, padėti įtikinti kitus ES lyderius prisidėti prie šios politikos, nes tik taip mes galime tikėtis pasikeitimų, e, kurių mums šiandien labai reikia. Matome, kas pastaraisiais metais vyksta Švedijoje. Švedija iš tiesų labai pasikeitė. Jei E, jis siekia daugiau patikimumo ir šiandien tai yra šalis, kuri gali ir kitas šalis įtikinti pasukti tinkamu keliu. Iš tiesų, šiandien situacija tokia, kad yra daugybė žmonių, kurie bėga į Europos Sąjungą ir mes galime padėti išspręsti šią problemą tik tai bendromis pastangomis. Ir tie susitarimai, kurie yra sudaryti su Turkija, e, nėra sprendimas ilgalaikėje perspektyvoje. Mes e, turime ir kitus dokumentus, kuriais galime remtis, pavyzdžiui, Ženevos konvencija, ES sutartis ir panašiai. Tačiau žmonių, kurie bando atvykti į ES ir toliau daugėja ir visi šie žmonės negali pasilikti Graikijoje. Taigi kokia bus mūsų politika ateityje? Galbūt mums reikėtų e, stengtis užkirsti kelią tragedijoms ateityje Graikijos salose. Tad turime ieškoti kitų alternatyvų, kitų sprendimų, o ne gražinti pabėgėlius į Turkiją. Mums reikia prieglopščių sistemos, kuri būtų pagrista atsakomybė, kuri būtų pagrista atsakom... vienodai paskirstyta atsakomybė tarp valstybių narių. Nesusitarimas su Turkija. Uh, E, veiks tik e, ir bus naudingas tik tokiu atveju, jeigu mes ES turėsime bendrą pasienio e, ir prieglopšio politiką. Taigi raginu Jūs parodyti, jog Jūs esate tikras lyderis, kuris gali nutiesti kelią ir kitiems ES vadovams. E, Švedija yra atvira, skaidri šalis ir tai turi būti tas pavyzdys, kuriuo turėtų vadovautis ir Europos tarybos, ES tarybos nariai. Tik taip galime tikėtis e, pasiekti konstruktyvų sprendimą. Ir mano manimu, ES nusipelno daugiau, negu kad pasiekėme iki šiandien. Ačiū. Dabar žodis poniai Bjork Guė vardu. Sveiki atvykę, gerbiamas ministra pirmininkė. Švedija 2015 metais prisėmė didelę atsakomybės dalį tenkančią Europos Sąjungai ir pri, priglaudė daugybę prieglopščio prašytojų. Tačiau matėme, kuo viskas baigėsi. Daugybė valstybių priėmė sprendimą dėl uh, pasienio uh, apsaugos atkūrimo. Tas buvo padaryta ir Švedijoje. Bet pakalbėkime apie kitus dalykus. Kaip turime elgtis Europos Sąjungoje? Ar um, turime ieškoti kažkokio bendro sprendimo? Ar ir kitos valstybės narės turėtų atkurti pasienio? socialinę apsaugą? Mano manimo atsakymas yra labai aiškus. ES jau dabar priemė daugybę prieglopšio prašytojų. Vieni mano, kad e, tie kiekiai per dideli, kiti mano, kad e, galime priimti dar daugiau žmonių. Tačiau manau, jog Deja, šiandien šių pastangų neužtenka ir ES taryboje nuotaikos yra visai kitokios. Ten kalbama apie intervenciją vienoje ar kitoje valstybėje narėje, apie e, patrulius kai kuriuose valstybėse narėse. Tačiau mano manimu tai nėra e, sprendimas šiai problemai. Susitarimas su Turkija taip pat neišspręs problemos e, kažkokios kvotos, žmonių išsiuntimai į kitą šalį nieko nepadės. Juk tai yra žmonės iš kūno ir kraujo, ne kažkokios žuvis, su kuriomis, kurios nieko nejaučia ir su, kuriais, su kuriomis galime elgtis kaip norime. Tad mes turime laikytis aiškios moralinės ir politinės pozicijos, turime numatyti B planą. Ir galvoti apie tai, kaip galime išspręsti susidariusią padėtį ir galbūt galime rasti kažkokį kitą sprendimą, negu kad tai, kas buvo pasiūlyta pastarosiomis dienomis. Jūs esate, jūs esate socialdemokratai, tai kaip šios partijos atstovais e, turėtumėte pagalvoti, e, koks gali būti mūsų e, kelias ateityje, su kuriomis partijomis mes galime bendradarbiauti. Ir š, būtent šiais metais mes turėsime priimti svarbiausius sprendimus ir linkiu, kad šie metai būtų solidarumo metai. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, kalbės frakcijos pirmininkė ponia Harms. Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos, visų pirma norėčiau padėkoti Jums už tai, kad kalbant apie dabartinę padėtį ES, jūs kalbate apie tai tokiu ramiu tonu. Man atrodo, kad e, iš tiesų mums reikia tos ramybės, nes e, aš kaip prisimenu šiandien, šiandienos ryto diskusijas apie viršūnių sustikimo rezultatus, mes turėtume pagalvoti šiek tiek e, labiau, susimastyti labiau, kas mūsų laukia ne tik E, ir galvoti ne tik apie pabėgėlių krizę. E, kalbant apie Švediją, e, reikia Jums padėkoti, nes man atrodo, kad Jūs jau seniai dar, darote geriausią pabėgėlių politiką visoje Europos Sąjungoje ir tą darėte ne tik dabar, kai kilo pabėgėlių krizė ir kai Jūs grįžote prie pasienio apsaugos, man susidarė įspūdis, kad aha, štai jau ir švedai sako, mes nebegalime, daugiau jau nebegalime, dėl to imamės priemonės, um, e, kurios galbūt ir nenorėtume imtis. Mums reikia europinio sprendimo, tačiau jau keletą metų mes ieškome to e, europinio sprendimo ir dabar e, tas sienų uždarimas, kaip kokia sniego gniūžtė, rytosi toliau ir vis didėjo. E, nežinau, kiek mums dar liko laiko, kiek mes dar laiko spręsime šią klausimą. Mes susidurime su globaliais pokyčiais, su globaliais iššūkiais, o kalbant apie e, tarybos darbą, kartais susidaro įspūdis, kad at, jiems atrodo, kad yra labai daug laiko, bet ar jums netrodo, kad jau atėjo laikas pasakyti, kad e, tam tikra valstybių narių grupė e, kai kuriuose pabėgėlių politikos rytise pirmauja? E, ir sako, kad mes esame tos valstybės narės, kurios iš tiesų yra pasirengę solidariai priimti daugiau pabėgėlių. E, Visą tai, ką mes aptarėme su Turkija, ką aptarėme su Turkija, galima kritikuoti, yra tam tikros pažangos, tačiau kas bus, jeigu mes e, negalėsime paskirstyti pabėgėlių prie e, Graikijos ir Turkijos sienos. E, svarbus dalykas, ką Jūs pasakėte savo kalboje, yra tai, kad mes ES turime kovoti su naujomis baimėmis ir su tais, kurie baimėmi, tos baimės e, kursto. Ponas Henkelis dabar e, čia kalba apie e, eurą. Nežinau, ką jisai e, galėjo jums pasakyti kaip didžiausias e, pramonininkų e, lobistas. E, bet e, vis tik reikia prisiminti partiją Alternatyvę für Deutschland, kad būtent ši partija pasitarnavo tam, kad dar labiau būtų kurstoma ta baimės atmosfera. Europiečiai, e, ponios ir ponai, galės pradėti bijoti tik tada, kai jie nebesugebės veikti iš vien, atsižvelgiant į globalius iššūkius E, ir tas globalus iššūkis, vienas iš tų globalių iššūkių dabar yra būtent ta pabėgėlių krizė, o dabar dažnai bandoma tarsi e, neatsižvelgti į šį klausimą. Mums reikia e, bendrų veiksmų. E, Manau, kad e, tokiu būdu padidės e, skaičius stabiliai gyvenančių šalių. E, mes vakar diskusijose su už pabėgėlių klausimus atsakingų komisarų gavome daug vertingos informacijos. Matydami, kas vyksta Sirijoje, kaip ten dalyvauja Putinas, mes matome, kad tas karas nesibaigs greitai Aš atsiprašau, pasakysiu tik paskutinį sakinį. Mes tik visi kartu, europiečiai, galėsime e, nugalėti šitą katastrofą, jeigu mes solidarizuosimės su kitais. Ir, e, e Pone Harms nutraukiama. Pone, pone Liopfen, man atrodo, kad jūsų kalba tikrai buvo puikia kalba kaip tarybos atstovo. Ir pone pirmininkė, dėkoju Jums už Jūsų kantrybę. FDD frakcijos vardu kalbės pone Winberg. Tak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, jūs pats sakėte, kad mes švedai elgiamės naiviai priminėdami pabėgėlius tas skęstantis pabėgėlių laivas, mes tai pa, paveldėjome, tačiau neatsakinga pabėgėlių politika, kuri buvo vykdoma pastarojų metų, e, dar pablogino situaciją. Ir e, dabar mes matome, kad ES susidarė toks humanitarinis ekonominis chaosas. Dabar jūs savo naivios politikos e, pasiekmes norite užkrauti e, visai Europai, e, bet iš tiesų jūs patys užsitraukėte gėdą. Manau, kad ES, jūs sakote, kad, kad ES valstybės narės turi veikti solidariai, bet manau, kad būtent jūsų vyriausybė turi prisimti daugiau atsakomybės dėl to, kad baigtųsi masinė migracija į Europą. Ar jums tikrai atrodo, kad įmanoma neįmanomas, yra priverstinis pabėgėlių perskirstimas, kai kurios valstybės narės neturi nei atitinkamų išteklių, nei pajėgumų, nei politinės valios integruoti tokius skaičius pabėgėlių. E, daug valstybių narių e, atsisakė dalyvauti tame perskirstimo mechanizme E, tai, taigi, ponė Liovin, e, pripažinkite, kad iš tiesų tai yra didžiulė problema ir didžiausia problema e, yra, kuri kyla Švedijoje, kaip išsiųsti tuos 80 tūkstančių pabėgėlių iš šalies. Kaip mes galėsime tą padaryti, jeigu nesugebame susitvarkyti su, su t, autobusu, kuriame yra 30 prieglopšio prašytojų. Für die ENF fraktion spricht jetzt der Abgeordnete. ENF vardu kalbės kolega Stugar. Ačiū pirmininkė. Devintajame dešimtmetyje mes su šeima lankėmės Švedijoje, buvo graži, turtinga, saugi valstybė. Kai man buvo 11, aš sužinojau, kad Švedijoje užtikrinamas teisės moterims ir kad e, mokiniai turi daug teisimių ir galimybių. Praeisiais metais aš jau su savo vaikais atostogavau Švedijoje ir tiesiog pasibaisėjau, kaip galėjo šalis taip iš esmės pasikeisti. Dabar mano dukrai yra 12 metų ir ji turėjo renkti referatą klasėje apie Švediją ir jame ji konstatavo, kad pasaulio mastu Švedija yra valstybė, antroji valstybė pagal išprievartavimų dažnumą. Tai yra situacija blogesnė negu Meksikoje, Nigerijoje arba Rusijoje. Mano dukra referate taip pat rašė, kad Švedija slepia informaciją, kad ji nepatektų į politinių uh, oponentų varta, rankas. Švedijos vaikų mokslo rezultatai vis blogėja. Tiesiog nesuprantu, kaip galėjo valstybė per 30 metų pabloginti padėtį. Ar tai nėra greunamas ES poveikis? ES tiesiog grimsta pati į dugną ir kartu traukia į jį E, Švediją. Balco neprisijungęs parlamentaras kalbės dabar. Ačiū, ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, pirmininkė Švedijos, ekonomistas Friberg gyvenantis Budapešte pasakė štai kaip Vienas gražiausių, geriausių dalykų Vengrijoje yra tas, kad yra toliau tikima konservatyviomis vertybėmis. Jūs vadovaujatės liberaliomis nuostatomis ir dešimtmečiais priemėte prieglopšio prašytojus į savo valstybę ir tai reiškia, kad jūs užtikrinote jų sambuvį ekonomikoje ir kartu toleruojate didesnį nusikalstamumą. Nesakykite, kad jūs priimsite dar šimtus tūkstančių. Tie, kas puoselėja savo kultūrą, tie, kas nenori kurti lygiai greičių bendruomenių, neina tuo keliu. Būtent taip elgesi Vengrija. Ar jūs pritarėte, kad šiuos svarbius klausimus Vengrija ketina spręsti referendumo keliu? Ar nematote, kad tai teisinga? EPP vardu kalbės Gonzalės Pons. Gerbiamas ministrė pirmininkė, pabėgėlių krizė yra sudėtingiausia humanitarinė krizė po antrojo pasaulinio karo ir mes paprastai sprendimais nieko nepakeisime, netgi statydami sienas, užkardas mes nesulaikysime šitų pabėgėlių srautų, kadangi pabėgėliai dar labiau nusvils ir kreips vilkšnius į mus. Mes turime vykdyti bendrą prieglopščio ir migracijos politiką, tai reiškia, kad reikia stiprinti ir e, išorės sienas, stiprinti Šengeno zoną, tačiau pavieniui mes nieko nepadarysime. Nacionalinio masto sprendimai parodė, kad neįmanoma išspręsti netgi nacionalinių problemų, pavyzdžiui, e, jūsų vyriausybė nusprendė apriboti įvažiavimą transporto priemonėms, numatyta tos patikros prie pasienio trijų metų laikotarpiui. Tai, mano manimu, populistiniai sprendimai, nacionalinės priemonės, kurios problemos neišspręs. Galbūt jūs manote, kad jūsų sprendimai Švedija yra naudingi, tačiau Europai jokių būdų. Mes, socialistai, pasisakome už Europą be sienų. Šiandien ryte mes kalbėjome apie susitarimą su Turkija, o jūsų vyriausybė tiesiog e, kuriamas. Koks iš tikrųjų jūsų kursas? Aš manyčiau, kad Europą reikia stiprinti. Jeigu to nepadarysime, stiprės nacionalizmas, e, e, rasizmas ir bus puoselėjimas anti užsienietiškos nuotaikos. Jūs kalbėjote apie socialinę Europą, tačiau vis dėlto tą socialinę Europą jūs suprantate kiek kitokai. Kai iškyla socialinės problemos, jūs uždarote sienas. Tiesiog neturėtų populistai įgauti per daug svorio. Pohnete Ulfskog. Dabar ponas Ulskiok, e, socialistų ir demokratijų frakcijos vardu. Pone Ulskiok. Ačiū, Stefanai Liuvenai, kad čia dalyvaujate. Tai yra gerai. Tai yra teigiamas dalykas. Išklausėme įvairiausių pastabų, išklausėme uh, įvairiausių nepagristų e, pareiškimų. Tokių nepagristų pareiškimų šiuose parlamento rūmose pasitaiko dažnai, todėl labai džiaugiamės, kad jūs čia lankotės. Norėčiau pakalbėti apie neligybę, neligybę, kurioje, kuri visoje Europoje didėja. Dabar turime 23 milijonus bedarbių, registruotų bedarbių, bet iš tikrųjų jų skaičius yra daug didesnis. Visoje Europoje, net ir šioje salėje yra žmonių, kurie teigia, kad net ir šiomis aplinkybėmis geriausias būdas įveikti krizę, mm, nedarbą, būtų prastesnės darbo sąlygos ir mažesnis darbo užmokestis. Bet tokiu atveju darbo rinka būtų segreguota, darytume skirtumą tarp Europos piliečių ir naujai atvykstančių. Naujai atvykstantis asmenys e, dirbtų prastesnėmis sąlygomis. Ir to norima nepaisant to, kad atsirastų dar daugiau spragų ir daugiau neligybės darbo rinkoje. Mes, socialdemokratai, norime padaryti galą socialiniam dempingui, darbo užmokesčio dempingui. Darbas prastesnėmis sąlygomis ir um, už mažesnį užmokestį mus e, dar labiau pastumės e, žemyn. Ponas Junkeris sakė, kad negali būti socialinio dempingo, už tą patį darbą turi būti mokamas tas pats darbo užmokestis, tačiau ar mes tikrai galime pasitikėti ponu Junkeriu, ar jis tikrai tai įgyvenys. Aš žinau, kad jis tiki šiais dalykais, bet ar jis turi pakankamai galių paversti tai tikrovę. Dabar yra per daug žmonių, kurie nepasitiki politiką, jie atsisuka į ekstremistinės partijas. Iš tikrųjų, mm, čia vyksta lik ir tam tikros futbolo rungtynės. Ir bet kuriuo atveju žmonės atsigrėžia į ekstremistinės partijas. E, e, tai yra tie rinkėjai, kuriems atrodo, kad e, politikai ne, nesugeba atsakyti jiems į klausimus. Ir jeigu mes nesugebėsime sustabdyti socialinio dempingo, tai e, kils rizika, kad dar daugiau žmonių nusisuks nuo tradicinės politikos ir atsigręš į ekstremistus. Komisijos atstovas vakar kalbėjo apie socialinę Europą, apie įvairias priemonės, kalbėjo apie tai, kad gale turi būti sugražinta darbo rinkos partneriams, buvo kalbama apie darbo vietų kūrimą, mokymą. Ar manote, kad to pakaks? kad pasiektume tikslo vienodas darbo užmokestis už vienodos vertės, vertės darbą. Ačiū dabar liberalų vardu, ponas Federli. Ačiū, ačiū pirmininkės. Ministrė pirmininkė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Jūs čia lankotės Europai sunkiais laikais. Kyla iššūkių dėl klimato kaitos, turime galvoti apie savo ateitį, taip pat bandyti įveikti migracijos iššūkį. Turime čia ieškoti sprendimų. Be to, Europoje vyksta diskusijos ir dėl Junktinės karalystės galimo pasitraukimo, taigi labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate šioje svarbioje diskusijoje. Ministrė pirmininkė, visų pirma, norėčiau jūs pagirti. Jūs labai aiškiai kalbėjote, iš tikrųjų nedažnai girdžiu tokius aiškius pareiškimus. Jūs sakėte, kad, turi būt, kad yra priimti bendri sprendimai ir jie turi savo padarinių ir juos mes turime įgyvendinti. Ir aš džiaugiuosi, kad šis ministras pirmininkas imasi vadovaujančio vaidmens. Tuo pačiu metu matome, kas vyksta taryboje. Taryba dažnai priima sprendimus, o po to nieko nepadaro. Niekas nevyksta. Ir taryba tampa lik ir tokia galių neturinčia e, institucija Europos Sąjungoje. Taigi, kokia prasmė priimti sprendimus taryboje, jeigu antinami ir e, migracijos rytis yra kaip tik viena iš tų, kurioje sprendimai turi būti realiai įgyvendinti. E, Turiu tam tikro abejonių dėl socialinės Europos sampratos. Ministrė pirmininkė, ar jūs nedalyvavote diskusijose, dėrybose su e, Kameronu? Argi jūs nepalaidojote socialinės Europos tų dėrybų metu? Vyriausybė apie tai kalbėjo, e, buvo daug kalbama apie socialinę Europą, bet kaipgi nutiko, kas nutiko tarp jūsų ir E, pono Kamerono. Na, aš esu susirūpinęs, aš susirūpinęs dėl socialinės demokratijos, ar mes praradome Europos idėją. Ir aš pritarčiau ponui Hockmark, reikia tvirtos pozicijos, juk iš tikrųjų socialdemokratai atvedė Šveicariją, atsiprašau, Švediją į Europą. Taip turėjome ir nuosaikų ministrą pirmininką Reinhardt, kuris e, skatino bendradarbiavimą. O kokia dabartinės vyriausybės pozicija? Sima. Ačiū toliau, ponė Cimer. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė. Aš Maniau, kad po to, kai pasisakė kolegos iš Alde, e, pagalvojau, kad ir man kilo toks pat klausimas. E, jūs sakėte, kad dabar Europa išgyvena labai kritinius laikus ir mes turime e, veikti iš vien solidariai. Bet tai taip pat reiškia ir, kad mums reikia socialinės Europos. Uh, Jūs taip pat esate ir tarybos narys ir kaip į tokį aš jūs kreipiuosi. Buvo sudarytas susitarimas su jungtinė karalystė e, ir tai kelia pavojų socialiniai Europai. Mes turėjome tikrai svarbių taisyklių susijusių su darbuotojų uh, E, iš ES valstybių narių judėjimų ir dabar toms taisyklėms iškilo pavojus. Ir tai vis dėlto yra vienas iš ES ramščių, viena iš svarbiausių teisų ir laisvių. Dabar sakote, kad tai nebegalios. Tai tikrai kelia bejonių. Jūsų e, kiti kolego, kolegos sakė, kad yra tam tikra prieštara uh, tarp noro kurti socialinę Europą ir rasti bendrą sprendimą dėl pabėgėlių, bet aš manau, kad šie klausimai susiję. Mes niekada nesukursime socialinės demokratinės Europos, jeigu neginsime žmogaus teisų, nepriklausomai nuo e, žmogaus kilmės. Mes visi kartu turime spręsti šias problemas, to tikiuosi ir iš jūsų Visiškai pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai. Mes tikimės iš jūsų, kad būtent jūs žengsite pirmąjį žingsnį. Negalima e, laukti, kol e, e, niekas neženg, kol bus rastas bendras sprendimas, bet niekas nežengs pirmojo žingsnio. Yra būtina žengti pirmą žingsnį siekiant pabėgėlių krizės sprendimo. Ačiū toliau žalių frakcijos vardu Erikson. Europeiska rådets eh, uppgörelse med Turkiet. Ačiū pirmininkė. Susitarimas tarp tarybos ir Turkijos, kuris buvo pasiektas visiškai neseniai, dar paliko daug neatsakytų klausimų. Ten kalbama ir apie tai, kad būtina gerbti tarptautinius teisės aktus, bet kaip jie gyvendinami praktikoje. Ir čia man iškilo eh, porą klausimų, kuriuos norėčiau pateikti uh, E, ministrui pirmininkui. Graikija norėtų, kad e, Turkija būtų laikoma, kad, būt, e, kad būtų sudarytas saugių šalių sąrašas. Ir turėtų viskas priklausyti ne nuo to, iš kur asmuo atvyko, bet kokiu maršrutu jis keliavo. Jeigu būtų uždarytas Graikijos maršrutas, kokius kitus maršrutus žmonės pasirinktų, ar jie būtų saugesni? Ar jūs esate e, tikri, kad pasiektas sustarimas dar labiau nepablogins situacijos? O kas atsitiks su Švedijos vyriausybė? Kaip Jūs skatinate artimiausio ateityje atsakyti visus šios klausimus? Kaip galite, galėsite užtikrinti, kad tikrai ES vykdys e, e, prieglopšio teisę? Ir noriu pateikti dar vieną klausimą. Po visų šių susitarimų, po visų šių dėrybų, ar Jūs asmeniškai dar turite vilčių? susijusios su jūsų kolegomis taryboje. Ar jūs dar vilėtės, kad kiti kolegos iš tarybos dar prisims savo atsakomybę e, ir pritars e, e, pabėgėlių kvotoms? Ačiū toliau kolega Lundgren iš FDD. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes paprasti žmonės uh, E, patapome politikais ir, ir paprasti žmonės, ir e, e, politikai e, tiki e, e Švedijos politinių modelių. Bet e, aš visą laiką sakydavau, kaip e, Koks turėtų būti pasiektas susitarimas? Jis neturėtų būti naivus. Mano frakcija jau seniai buvo pateikusi pasiūlymą, kurį kiti išjokė, taip pat ir ministras pirmininkas, bet dabar vyriausybės, o taip pat ir švedijos konservatoriai naudoja tos pačius argumentus. Tai yra tikra veidmainystė. Kila pavojus švedijos socialiniam modeliui Švedijos socialiniai sistemai e, užkrauta nepakeliama našta. E, daugelis pabėgėlių e, atvykstančių Europos Sąjungą yra ekonominiai migrantai, o ne kas kitas. Bet kokie yra mūsų prioritetai? Juk pasaulyje kiekvieną dieną miršta šimtai vaikų dėl to, kad jiems trūksta švaraus vandens ar maisto. Ir taip pat e, švedai e, nuo įstojimo į Europos Sąjungą e, yra sumokėję Europos Sąjungos biudžetą milijardus eurų. Bet dabartinė padėtis tikrai apgailėtina ir visa tai yra susijusi su politiniu korekteriškumu. Ačiū toliau NF, ponas Mayer. Ačiū pirmininkė. Europoje neliks akmens ant akmens. Aš tai seniai skaičiau viename labai gerame komentare ir susimaščiau. Ir šiandien klausydamasis diskusijų, tai man kyla e, klausimas, ar kai kurios kolegės gyvena kitoje planetoje negu kad mes visi. Iš to ką girdėjau, panašu, kad kai kurios ponios yra tiesiog pavojingai naivios. Pažvelkime į migracijos krizę, kaip ji vyksta, ji visiškai nekoordinuojama. Politikai neprisima jokios atsakomybės. Ir būtent politikai prisidėjo prie to, kad krizė taip paštrėjo, kokia ji yra dabar. Dabartinė Padėtis rodo dar kai ką, o būtent, kad atskiros valstybės narės panašu, kad e, turi daugiau kompetencijų išspręsti krizę, negu kad visa Europos Sąjunga. Ir dabar e, yra vis dažniau gyvendinamos nacionalinės idėjos. E, Merkel įstūmė ES ir mus į didžiulę krizę. Ir e, e, vienintelė galimybė krizę išspręsti, tai yra kitų šalių pagalba. Kalbant apie atvykėlius iš Alžyro, jie, vien tik jie, Austrija pernai įvyko 155 sunkius nusikaltimus. Taip pat e, nepamirškime, kad 75 procentai e, visų pabėgėlių yra vyrai. Nepamirškime, kokiu nusikaltimu jie įvykdė visiškai neseniai. Ar mes tikrai to norime? Aš tikrai norėčiau padėkoti Orban Viktor už tai, kad jis e, priešinosi tokiam sustarimui su Turkija. Ačiū. Dėkui. Toliau ponas Fontulis. Ačiū. Tenka apgailestauti, kad e, šiuo metu padėtis ES tikrai nėra palanki. Vietoj to, kad mes e, ieškotumėm sprendimo, mes viską atidėliojame ir problemos vis labiau kaupėsi. ES pietuose daugelis jaunimo neturi darbo. E, žlunga socialinės sistemos, taip pat e, patiriamas didžiulis spaudimas dėl pabėgėlių. Yra ir e, kitų problemų, kurias būtina spręsti. Na, o tam tikros frakcijos siekia vien tik tai savo politinių interesų, tai kenkia ir demokratijai. Demokratijoje nėra jokių raudonų linijų. Panašu, kad dabar ES negalima laikytis e, skirtingų nuomonių. E, istorijos e, pakeisti jau nebegalime, bet mes jos, turime, jos negalime pamiršti, kurdami ateitį. Ačiū. Toliau ponia Gardinė, papavardu. Ačiū. E, aš norėčiau paprašyti, kad e, gerbiamas ministras pirmininkas kai ką paaiškintų. Mano klausimas yra susijęs su PNR susitarimu. Jūsų kolegos tą susitarimą nuolat atmeta. E, Švedija vykdo atvirų durų politiką, bet panašu, kad dabar ta politika virsta uždarų durų politiką keliama vis daugiau sąlygų. Ir gerbiamas ministrė pirmininkė, aš norėčiau pasiteirauti, kaip yra įmanoma, kad e, Švedijoje, kuri yra e, pavyzdinė šalis visiems, tolerantiška šalis, dabar taip pavojingai e, sklinda antisemitizmo banga. Malme 1943 metais e, priėmė tūkstančius bėgančių žydų, bet dabar e, būtent tame mieste e, yra daug antisemitizmo apraiškų. Malmės mieste vis dar gyvena daug žydų ir jie bijo išeiti iš namų, nes nesijaučia saugus gatvėje. Taug, mes irgi dėl to esame susirūpinę. Taip pat noriu pastarauti, ką ketina daryti jūsų vyriausybė. nes dabartinė padėtis tikrai kelia nerimą. E, e, žydai prisidėjo prie Europos e, kultūros kūrimą, bet dabar Europa jiems nebėra saugi vieta, Švedija jiems nebėra saugi vieta, jie praranda viltį, o beviltiška žiema, žiema be jokios vilties bus tikrai labai ilga ir sunki. Ačiū. Toliau kolegė Rodrygės, SND frakcija. Pone ministrė pirmininkė, didelė garbė jūs čia priimti Europos parlamente. Jūs čia garsiai išsakote proeuropietišką žinutę, žinę ir remiate Švedijos patirtimi. Žinoma, Švedijoje yra problemų, tačiau Švedija toliau lieka vienu geriausių pavyzdžių, kurio, kurio turėtų siekti visa Europos Sąjunga. Pirmiausia, demokratija, apie ką jūs pats kalbėjote. Pas jūs yra aukšti atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos standartai. Antras dalykas, Švedija toliau lieka vienu geriausių pavyzdžių, kaip galima užtikrinti tvarų vystimasi visose dimensijose, tiek ekonomikos, tiek aplinkosaugos ir sukurti gerą ekonomikos atsigavimą ir kokybiškas darbo vietas. Ir toliau Švedija toliau lieka gerų pavyzdžių, kaip reikia tinkamai reaguoti į topinius įsipareigojimus. Jūs dirbate ties pasauliniu jo sustarimu. Ir matome, kad nepaisant įvairių problemų, Švedija ir toliau lieka labai svarbių teigiamų pavyzdžių, kaip integruoti pabėgėlius. Tačiau pasakyti, kad visai neseniai vėl lankiausi Švedijoje, kad pasisemčiau įkvėpimo ir norėčiau visus parlamento rūmus informuoti apie tai, ką pamačiau, kaip Švedija tvarkosi su labai dideliu pabėgėlių srautu. Pirmiausia, apsilankiau prieimimo centre. Tai buvo pasienio regione. To, taip pat mačiau, kaip pabėgėliai skirstom po visą šalį, skirstom į daugelį savivaldybių. Ten jie gaudavo normalų orų būstą, bazinės socialinės paslaugas. Taip pat mačiau, kad reikiams programos yra į juos mokyti, jiems įtraukti į darbo rinką. Tai švedėjo realybė. Baigdama noriu pasakyti, kad tai yra paprasti, tačiau labai žmogiški dalykai, kuriuos reikia padaryti. Ir Švedija įrodo, kad įmanoma visą tai padaryti. Tai reikia padaryti visoje Europoje, įgyventi visoje Europoje. Labai ačiū. Dėkui ir paskutinis kalbėtojas, žalių atstovas Anderson. Ačiū, labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir ministrui pirmininkui. Labai tikiuosi, kad jums ši valanda, ši diskusija buvo labai įdomi. Tai buvo produktyvi diskusija. Kalbėjome apie salinę Europą, tačiau jūs neminėjote akivaizdžių kurių klausimų. Pavyzdžiui, tai, kad Europos Sąjungoje yra neveiksni piniginė sąjunga, kur yra blogai sukurta ir dėl to sukūrė ekonominę krizę, dėl ko daug žmonių liko be darbo. Akivaizdu, kad Švedija tink, tinkamai pasilikė, kai pasakė, kad ne, ačiū, nenorime jungtis prie pinigų sąjungos. Apie tai buvo referendumas. Tačiau šiuose rūmose daug kolegų sako, kad Švedija negali toliau taip elgtis, negali būti laisva ir nepriklausyti pinigų sąjungininkai tie kolegos negerbė švedijos žmonių pasirinkimo. Galbūt kai kurie iš jų mano, kad įmanoma būtų numatyti kokią nors e, išimti Švedijai sutartyse, kaip turi kitos šalis. Manau, kad vertinant ilgą laikotarpį reikia sukurti tokias sąlygas, kad tos valstybės, kurios nenori jungtis prie pinigų sąjungos, kad reikia užskirti joms garantijų. Garantijų, kad e, sprendimai, kurie bus priimami, bus, bus priimami visų labų, ne tik kelių šalių labai. Ir tai labai tikiuosi, kad Švedija kaip tik prisidės kuriant tokius sprendimus. Ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Löfven, Švedijos ministrui pirmininkui, prašom. President, uh... Pone pirmininkė, parlamentų nariai, labai ačiū už diskusiją, dėkoju, dėkoju už visus pasisakymus. Žinoma, negaliu atsakyti visiems, tačiau pasistengsiu išsakyti savo poziciją dėl tų įvairių dalykų, kurie buvo minėti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nesiekiu kurti daug naujų taisyklių, kurios apkrautų verslą. Netos iki kalbėdamas apie socialią Europą. Ne. Tačiau reikia pasakyti, kad mes turime bendrą ekonomiką, turime bendrą ūkį, bendrą darbo rinką. Ir reikia nu, užtikrinti, kad toje darbo rinkoje ekonomika turėtų gerą ateitį tie, kurie dirba, kurie kūrė ekonomiką. Nemanau, kad yra labai gerai rodyti tokią neigiamą ateitį, kad atlyginimą prastės, darbo sąlygos prastės. Ne, tai nėra tokia ateitis, kurios norėtų europiečiai. Visi turime bendrą interesą ir bendrą sakomybę užtikrinti, kad Europos darbo rinkoje galiotų kelios svarbiausios vertybės. Ir taip pat reikia leisti valstybėms elgtis taip, kaip joms atrodo, kad reikia. 2007 metais buvo pintas sprendimas Laval byloje Ir paaiškėjo, kad Švedijos profesinės sąjungos negali ginti kolektyvinių sutarčių. Tai, tai labai blogai. Juk būtų lengva pasakyti, kad štai Švedija turi kolektyvinės sutartis, tai ginkime tas sutartis, tačiau nedikime diskriminacijos. Bet dabar matome, kad kitaip ir e, darbuotojai, ir darbdaviai mato Europą, kurie turės konkuruoti atlyginimų mažumu. Noriu pasakyti, kad tie žmonės tikrai nepalaikys to. Tad pasižadėkime, kad kursime tokią darbo rinką Europoje, kuri žadėtų gerą ateitį. Ir supraskime, kad vyrai ir moteris, kurie kasdien eina į darbą, jie kaip tik ir kūrė ateitį ir būtent jiems reikia užtikrinti geras sąlygas ir gerą ateitį. Toliau. Toliau, žinoma, buvo daug pasisakymų dėl pabėgėlių krizės. Štai kokia yra mano žinia. Pasaulyje turime pabėgėlių ir jų, ir jų turėsime ir ateityje. Deja. Ir kai kas pačiai sako, kad galbūt čia Švedijos bėda yra, nes mes štai priimame pabėgalius. Tačiau problema yra Sirijos krizė. Taip pat artimų rytų krizė, dėl kurios žmonės yra priversti bėgti. Jie bijo. Jie yra terrorizuojami, ten karo įkarštis yra. Štai kur yra tikroji problema. Manau, yra visiškai žmogiška, na, žmogiška reikia padėti tiem žmonėms, kurie bėga. Ir reikia padėti variais būdais. Mes reikia padėti spręsti problemas, kurios sukelia tai. Tai yra esminis dalykas, reikia spręsti problemas, nuo, dėl kurių žmonės bėga. Tačiau kai jau žmonės pas mus atvyksta, argi galime užtrenkti jiems duris? Na, yra partijų, kurios taip mano. O aš manau, kad žmogiškiau, žmoniškiau yra padėti žmonėms, kurie bėga gelbėdami gyvybės. Ir mes, 28 valstybės narės, diskutuojame apie tai kartu. Ir jeigu tikrai imtumėmės bendrų veiksmų, tai viską spręstumėm. Tai nebūtų problema. 508 milijonai žmonių gyvena šiame kontinente. Galima kartu tą problemą išspręsti. Žinoma, reikia suprasti, kad vienas narys gali norėti labiau dalyvauti. Ir manau, reikia pasakyti, kad jeigu nenorite dalyvauti prieglapščių sistemoje, tai galbūt nereikėtų jums dalyvauti ir šengeno sistemoje. Negalim tik išsirinkti lengvuosius ir geruosius dalykus ir tada tyliai ramiai tupėti kamputyje. Ne, reikia im, kartais pasiduoti rankovės ir imtis tų sunkiųjų darbų. Norime, kad ateityje veiktų tokia sistema, kuri realiai padėtų pasidalinti atsakomybę tarp 28 valstybių narių. Buvo klausima, ar taip įsigyvendyti. Na, nežinau, nes girdžiu ir prieštaravimų girdžiu pasipriešinimą. Tačiau tai, tai yra, tai yra vienintelis kelias, kaip čia ES gali gerai dirbti. Reikia padėti vieni kitiems, reikia bendrabiauti. O tie, kurie nenori bendrabiauti, tai turi pagalvoti dar apie tai, kad jeigu tai neveiks, jeigu sistema neveiks, tai paveiks visą Europos Sąjungą. Paveiks ir tuos, kurie dabar e, nieko nedaro to šalis taip pat bus paveiktos. Tad jeigu norime, kad ES gerai veiktų, mes turime bendrabiauti. Taip pat ir ties šiais sunkiais klausimais. Tai yra mano žinia. Manau, tikrai reikia aiškinti paskui vieni kitiems. Toliau. Dėl susitarimo su Turkija. Taip, manau, kad gerai yra sutartis su Turkija, manau, reikia rasti sprendimą, kaip bendradarbiauti su Turkija. Kitu atveju nebūtumėm parėmę. Na, aš negaliu atsakyti visų detalių klausimų, ką tai reikštų. Pirmininkas Tuskas gavo mūsų įgaliojimus dėrėtis, dėrėtis remintas tais principais. Pirmiausia, norime, kad liautųsi žmonių kontrabanda nes tie, kas prieštarauja visi sprendimams, turi pasilti alternatyvų, nes dabar matome, kad tūkstančiai žmonių rizikuoja gyvybėmis, keliaudami vandens keliais, jūroje. Ir yra taip pat žmonių, kurie prekiauja tomis kelionėmis, tačiau visiškai nesūpina gyvybėmis. Jau Šiandien berots yra žinios apie 400-500 žmonių, kurie šiais metais jau žuvo. Reikia tai sustabdyti. Tai nėra vienintelis sprendimas, ne. Tačiau tai yra vienas iš dalykų, ką mes turime padaryti. Ir toliau žiūrėkime, kai baigsis darybos. Tuomet galėsime visą tai aptarti. Bet manau, kad tikrai tai yra tai, ką turime padaryti. Toliau buvo keltas klausimas apie darbuotojų komandaravimo direktyvą ir apie tai, kokių bus tuomet pokyčių. Ir įgirės pato klausimą, ar tai viską išspręs. Na, ne, visų problemų nespręs. Tačiau tai yra geras žingsnis pirmin. Reikia parodyti ir darbuotojams, ir darbdaviams Europoje, kad galime sukurti europinę darbo rinką, kuri gerai veiktų, kurie būtų gerbiamos valstybės sutartis arba visi kiti teisės aktai, kokius sukursime savo valstybėse. Tačiau, kad ir ką pasirytume kaip atskiros valstybės, Europa turėtų sukurti sąlygas mums veikti. Pavyzdžiui, mano šalies atveju esminis dalykas yra kolektyvinių sutarčių gerbimas. Tai yra dalykas, kurį mes esame seniai pasirinkę, tai yra geras kelias, pasiteisnis kelias, tai veda prie augimo ir gerovės, taip pat ir sažiningumo, sąžiningo paskirstimo tarp mūsų piliečių ir dėl to mes norime išlaikyti šį kelią. Dėl to manau, kad dabartinis komisijos pasiūlymas yra labai geras, tai geras žingsnis pirmin. Ir tai darbuotojams, darbininkams Europoje suteiks daugiau vilties. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ministrė pirmininkė.